reikalus. Trečias dalykas, negi jūs galvojate, kad žmonės dirbantys čia uh, mm, turi pasakyti tai, kas neaktualu? Ačiū. Toliau. Paskutinis šiandienos darbo tvarės klausimas. Visa eilė klausimų komisijai dėl ES duomenų bazės susijusios su rasinė ir etinė kilme. Pirmiausia, žodis įvairių rezoliucijų autoriams. Pirmiausia, Monika Vlašikova Benova, dvi minutės. Dobrį večer, pani komisarka. Dėkui, labas vakaras, gerbiama komisijos narė. Dėl paskutinė informacija, Prancūzijos policija naudojasi MINS informacija, kurioje renkama, renkami duomenys apie Romus. Įvairios nevyriausybinės organizacijos renka informaciją apie žmonės pagal jų rasinę ir etninę kilmę ir e, buvo nuspręsta kreiptis į atitinkamas e, valdžios administracijas. Tačiau Prancūzija neigia, kad tokia domenų bazė egzistuoja. Imigracijos ministerija anksčiau yra paskelbusi, kad išsiųstų domenų biometriniai duomenys turi būti saugomi OSCAR domenų bazėje, kuri yra nauja ir dar nuoje kuriamoje domo bazėje. Taip pat sakoma, kad Niderlandai kitos ES šalis taip pat renka su etinė ir esinė kilme susijusius duomenis. Žinome, kad yra renkama informacija ir taryba svarstoja dėl vadinamųjų mobiliųjų klajoklių nusikaltelių grupuočių. Ką komisija ketina daryti dėl šios duomenų bazės Prancūzijoje ir kaip bus galima patikrinti, ar e, ta informacija yra teisinga. Ar komisija e, galėtų, e, nustačiusi, kad pažeidžiamas diskriminacijos principas, imtis tam tikrų priemonių, kas būtų daroma, ar bus pradėta E, pažeidimo procedūra. Ar planuojama daryti, ką nors su kitomis valstybėmis narėmis dėl duomenų bazių susijusių su etinė rasinė kilme? Ar komisija pradės tyrimą, kuris leis išaiškinti, ar tokios duomenų bazės ir egzistuoja ir ar bus išsiaiškinta, ar e, yra teisėtai įtvirtintas nediskriminavimo principas. Paskutinis klausimas, ką komisija darys, kad valstybės narės administracinėje ir teisėkuros procedūroje nesiremtų žmonių klasifikavimu pagal etninę priklausomybę. Grazie, la parola all'onorevole Flotra per 2 minuti e 30. E, toliau, ponia Flotrė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. E, labas vakaras, komisarė. Manau, jums malonu dėl to, kad komisija sureagavo į komisijos e, reikalavimus, nes paskutinė akimirka pateikė teisėkros planą, kuris turi užtikrinti procedūrinės garantijas pagal e, laisvos menų judėjimo direktyvą. Reikia tikėtis, kad tos garantijos bus e, teisingos ir jūs vertinė tai, e, atrodo sustabdėte sutarties pažeidimo procedūrą, bet vis tiek išlieka jūsų teisė tikrinti, kaip viskas klostosi. Tiksliau, mūsų teisė išlieka tikrinti, kaip viskas klostosi. Reikia taip pat prisiminti, kad jūs pateikėte Prancūzijai klausimus apie dokumentus susijusius uh, su žmonėmis, kurie sulaikomi prie sienų. Reikia užtikrinti, kad tokie dokumentai būtų nediskriminaciniai. Ar jūs gavote atsakymus į šiuos klausimus? Galiausiai e, iškilo istorija dėl aplinkraščio, paskelbė apie tai spauda. Ir Taip pat buvo kalbama apie konkrečią duomenų bazę, kuri yra susijusi su rasinė ar etninė kilme. Aš galvoju, kad dėl šio atvejo jūs turbūt e, šiek tiek abejojate, ar Prancūzijos valdžia elgėsi sąžiningai. Komisarė, labai svarbu, kad jūs pasakytumėte mums, kokia yra jūsų nuomonė. Jūsų nuomonė e, turi būti pagrista dokumentais, kurie jums pateikti ir ar reikėtų tęsti ketinimus pradėti sutarties pažeidimo procedūrą dėl diskriminacijos, taip pat dėl to, kad pažeisti duomenų apsaugos principai numatyti ES teisės aktuose. ES piliečiai nori šiandieną pamatyti, ką darys komisija. Mes E, turime pademonstruoti savo pasirižimą e, Prancūzijos valdžios atžvilgių imtis tam tikrų priemonių ar reikalavimų. Labai e, gerai žinome, kad taikoma nederama praktika, ypač dėl Romų kilmės gyventojų. Prancūzijoje egzistuoja, atrodo, net keturios neteisėtos duomenų bazės, kuriuose kaupiami asmens duomenys, kuriame nurodoma, ar žmonės yra Romai ir Čigonai, būtent tose duomenų bazėse. Dėkoju. Kolegos, prašom neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, kadangi mes jau vėluojame. Pone Intvėl, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė komisarė. Mes žinome, kad jūs esate labai ryštingas ir drasus žmogus. Nelabai lengva jūs sulaikyti ir nereikia e, jūs sutemti. Jeigu jūs e, ko nors siekite, tai labai ryštingai sieksite savo tikslo ir labai reikia, kad jūs būtumėte ryštingas šiuo atveju. Praeitą savaitę buvo paskelbtas komisijos komunikatas dėl e, veiksmingo pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimo. E, komunikate sakoma, kad komisija pasitelks visas savo galės tam, kad užtikrintų, jog valstybės narės taikytų teisės aktus atsižvelgdamos į pagrindinių teisių įgyvendinimą ir kad jūs e, iškart imsties pažeidimo procedūrų, jeigu taip nebus. O Prancūzijos atšvilgių norėčiau paklausti, kodėl komisija pasikliauja vien tik tai e, Prancūzijos pareiškimais. Pone Flotre ką tik pasakė, kad padaryta nemažai deklaracijų, bet paskui paaiškėja, kad jos yra nepatikimos. Taigi, kodėl komisija, kaip kad buvo anksčiau prašoma, nepradeda savo tyrimo? Europos parlamentas, jo dauguma jūs remia. Žinoma, kad valstybės narės priešinasi tam, bet mes jūs remiame, ponė Reding. Dėl padėties Prancūzijoje ir padėties Italijoje atrodo, kad ten ji kur kas rimtesnė, taip pat ir mano pačios šalyje. Aš norėčiau žinoti pirmiausia, ar tų duomenų bazių egzistavimas gali būti patvirtinamas, ar turime įrodymų, kad jos iš tiesų egzistuoja, o gal jų nėra, ar turime sąrašą Niderlandų atveju atveju tai aš žinau, kad egzistuoja sąrašas, kadangi savivaldybės e, kūrė duomenų bazės, jos visai tuo didžiuojasi, nes galvoja, kad gerai e, dirba, turi gerų ketinimų liktai. Jeigu duomenų bazės egzistuoja, ar jūs e, svarsysite klausimą, ar tai legalu ar ne? Jeigu tai legalu, mums nereikia diskusijų, tačiau jeigu tai nelegalu, tai tada reikia pradėti sutarties pažeidimo procedūrą. Teisės aktų pažeidimo procedūrą. E, Europos komisija ryštingai e, elgėsi kitais atvejais. Jūs, kai norėjote e, suvaldyti e, tarptaut naktinių telefonų pokalbių e, kainas labai ryštingai elgėtės. Taip pat kartelių atžvilgių komisija nedėlsi iškritimasi priemonių ir man atrodo, kad šiuo atveju komisija taip pat turėtų ryštingai elgtis. Pone Reding, atėjo laikas ES įrodyti, kad ji iš tikrųjų yra vertybių bendryje ir kad ji imsis priemonių, jeigu bus pažeidinėjamos pagrindinės teisės. Piliečiai mus stebi. Kaip ir Helen Flotre, aš norėčiau paprašyti jūsų, kad atvyktumėte į Piliečių laisvių komitetą ir paaiškintumėte mums, kokia yra padėtis, kokių veiksmų ketina komisija imtis. Ir aš, kaip parlamento narė, taip pat kaip Europos pilietė, tikiuosi, kad galėsime pamatyti visą korespondenciją e, su Prancūzija ir galbūt kitomis valstybėmis narėmis. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Ernst per 2 minuti e 30. Noriu padėkoti dabar ponė Ernst pusantros minutės. Meine Damen und Herren, ich... Ponios ir ponai, man iškilo klausimas, kokia Romų nediskriminavimo padėtis dabar Europos Sąjungoje. Tokios domenų bazės kuriamos. Mm E, pavyzdžiui, etniniais pagrindais Prancūzijos žandarmerijos ar kitų valstybių profilaktiškai. Jei tos domenų bazės kuriamos Prancūzijoje, jos tikriausiai profilaktiškai kuriamos ir kitose valstybėse narėse. Ar tai leistina? Ar leistina a priori rinkti informaciją apie tam tikras etinės mažyma, mažumas? Ar apskritai leistina rinkti e, duomenis apie žmonės, e, kurių atžvilgių nėra jokio įtarimo. Manau, kad taip pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus. Mes tikimės, kad e, komisija ir jūs, ponė Reding, pasmerksite bet kokį duomenų rinkimą, kai panašios duomenų bazės yra susijusios su rasinė ir etinė kilme. Iškyla ir kitas klausimas. Šiame parlamente mes tik kalbame, kalbame ir kalbame, o kas konkrečiai vyksta Romų labui, pavyzdžiui. Mes tikrai tik kalbame, kalbame, kalbame. Kalbant apie mm, duomenų rinkimą, atpirkimą, tai tikriausia pastebime, kad Romai tapo atpirkimo ožiais e, tiesiog visoje Europoje, net iš Kosovo jie yra iškeldinami. Europos Sąjunga didžiuojasi nediskriminavimo teisės aktais. Prancūzijos vyriausybė pažadėjo um, laisvo judėjimo direktyvą perkelti į savo valstybės teisės, akt, teisės um, aktus iki 2011 metų. Tačiau kas atsitiks su tais neteisėtai iškeldintais iš Prancūzijos Romais? Manau, kad jie turėtų teisę sugrįžti į Prancūziją. Noriu paklausti komisijos, kokios informacijos jūs turite apie šias duomenų bazės, kokiu priemonių ketinate imtis, ir ar Prancūzijai bus pradėta tais sutarties pažeidimo procedūra. Ačiū. Grazie, la parola al komisijos. Ačiū dabar žodis komisijos nariai Reding. Well, Ponios ir ponai, manau, kad tai, kad mes taip vėlai čia sėdime ir diskutuojame ir e, labai svarbiamis temomis yra žmogaus teisų pažeidimas. Tokios temos turėtų būti aptariamos dieną, o ne vidury nakties, kai normalūs žmonės turi ilsėtis namuose ir eiti mėgoti. Bet, kaip ten bebūtų, vyko labai daug diskusijų, daug skandalų girdėjome ir buvo imtasi daug veiksmų pastarosiomis savaitėmis. Ir aš manau, kad parlamentas turėtų žvelgti tai, kas vyko Prancūzijoje ir kaip e, buvo sureaguota Europos komisijoje. Tai turėtų būti traktuojama kaip tam tikras istorinis įvykis. Iki šiol mūsų ES istorijoje niekada nebuvo teismo bylos dėl teisių. Pradėdom, iškeldom bylas dėl prekybos, ekonomikos, dėl finansų. Pirmą kartą teismo byla yra keliama dėl žmogaus teisių, vadovaujantis Lisabono sutartimi ir žmogaus teisių hartija, kuri yra traukta į šią sutartį. Komisija pasakė šį kartą jau gana. Komisija, susidant iš 27 komisarų, rugsėjo 29 dieną nusprendė iškelti bylą dėl panžeidimų Prancūzijoje, kadangi nėra įgyvendinamos žmogaus teisės, individo teisės. Aš turbūt neturiu jums ir pasakoti apie tai, kiek spaudimo mes patyrėme nuo to momento. Komisija vienbalsiai pareiškė, kad mes pražyda, pra, iškeliame bylą teisme, pradedame teismo procedūrą ir iškeliame ultimatumą Prancūzijai. Jeigu Prancūzija nesugeba pozityviai priimtinai sureaguoti iki spalio 15 dienos, tai ši byla bus E, pradėta formaliai. Taip mes elgėmės kartu su visomis valstybėmis narėmis. Kas atsitiko? Prancūzija davė atsakymą. Tai yra pirmas kartas, unikalus atvejis, kai klausimas buvo išspręstas tokiu būdu. Ir aš asmeniškai manau, kad tai buvo piliečių Europos e, gyvenimo blogiausias momentas. Bet jeigu jį vertina istorikai, procedūra dabar įsibėgėjo, kova e, pasiekė vidurį ir dabar nuomonė mūsų šiek tiek keičiasi. Kągi Prancūzija padarė? Objektyviai. Padarė būtent tai, ko komisija prašė padaryti. Vadovaudamasi 2004 m. direktyva, sakome, kad egzistuoja procedūrinės materialiosios teisės, kurių tikslas apsaugoti piliečius nuo administracijos neprimtinų veiksmų, kai tie piliečiai yra įkalinami. Tos procedūrinės teisės nėra perkeltos į Prancūzijos įstatymus. Todėl mes Prancūzijai pasakėm, iki spalio 15 dienos mes turime žinoti, kaip jūs pakeisite Prancūzijos teisę ir kaip įgyvendinsite 2004 m. direktyvoje numatytas procedūrinės teisės. Be to paprašėme, kad Prancūzija parodytų patikimą tvarkaraštį, kaip tai bus įvesta į Prancūzijos teisę. Mes tą tvarkaraštį gavome prieš pat termino pabaigą, bet gavome. Iki šeštadienio ryto 8 valandos mano ekspertai analizavo ir analizuoja dokumentus. Ir aš šiandien padariau išvadą, kad visi mm, klausimai susiję su teisė, kuriuos komisija teikė Prancūzijai, buvo atsakyti. Tačiau tie e, direktyvos elementai dar neperkelti į Prancūzijos teisės sistemą, nes pirmiausia, juos turi peržiūrėti Senatas, o paskui de facto jie patenka į Prancūzijos teisės sistemą. Tokia yra prancūziškoji sistema. Mes nusprendėme, kad tai, ką mums prancūzijos administracija suteikia, mus tenkina, tačiau bylos uždaryti, dar, užbaigti dar negalime. Nes e, tie pažadai ir tie E, įstatymo elementai, kurių mes reikalavome, dar nėra įgyvendinti. Taigi mes pasakėme, kad mes bylą užšaldome, bet paliekame ją atvirą tol, kol Prancūzijos vyriausybė de facto įprastinė procedūra įgyvendins šiuos teisės aktus. Taigi tokia yra situacija. Aš manau, kad tai yra tam tikra prasme pergalė. Pagalvokime apie viską, kas įvyko. Ir šiandien prancūzai sako, problemų jokių nėra. Niekad problemų ir nebuvo, betgi problemų buvo. Ir dabar e, prancūzai gyvendinami mums turi pateikti pakeitimo įstatymą ir mes tikimės, kad tai bus padaryta. Tada iškyla antras klausimas. Kaip per vasarą buvo elgiamasi su pavieniais žmonėmis? Ar jie galėjo naudotis e, tomis procedūrinėmis garantijomis, kokios suteikiamos Europos piliečiams, individams? Ar jie nebuvo diskriminuojami? Kodėlgi aš nepradėjau pažeidimų procedūros, kaip kad buvo padaryta įstatymų pagrindu? Jeigu mes norime veikti, galime veikti tik turėdami teisinių įrodymų Negalime imtis veiksmų tik todėl, kad mums atrodo, kad yra vienai par kitaip. Mes turim turėti aiškius teisinius įrodymus. Todėl mes paprašėme Prancūzijos administracijos pateikti mums asmenų bylas. Dabar mes gavome atskirų asmenų bylas, didelės krūvas jų turime, mano ekspertai jas analizuoja ir Ekspertai jau pasakė, kad bus papildomų klausimų Prancūzijos vyriausybei. Manoma, kad ekspertai analizę ir baigs e, klausimais atsakymais iš Prancūzijos vyriausybės maždaug po keturių savaičių. Taigi dabar mes kalbame apie tuos du konkrečius atvejus. Manau, kad tai yra labai svarbus elementas, nes aš galiu labai atvirai gerbėjimis parlamentarams pasakyti, kad 2004 metų direktyvos dėl laisvo judėjimo įgyvendinimas irgi nėra tobulas. Tačiau tai, ką dabar matome, būtent dėl to, kad komisija buvo tvirta ir laikėsi savo pozicijos, rodo, kad kitos valstybės irgi neidealiai laikėsi įstatymų, ne tik Prancūzija. Dabar e, jos pradėjo sakyti, mes pasistengsime ir įgyvendinsim viską gerai. Taigi šis tas įvyko, Visa Europa pagaliau suprato, kad mes nejuokaujame. Mes turime mūsų piliečių, individų teisės ir mūsų visuomenės vertybės, kurios yra labai rimtai traktuojamos. Taigi gana prancūzijos klausimų dabar, nes sprendimas čia jau priimtas komisijoje. Pila neužbaigta, ji procedūra dar atvira. Ir dabar pereinu prie duomenų bazės. E, sakoma, kad ta duomenų bazė yra Prancūzijos žandarmerijoje ir sakoma, kad ten yra etninių elementų. Pirmiausia, pasakysiu, kad komisija atidžiai stebi, kaip šie reikalai klostosi. Prancūzijos administracija mus tikina, kad viskas yra taip, kaip turi būti. Tačiau čia sistema yra kitokia. kadangi egzistuoja Prancūzijos duomenų apsaugos ir duomenų valdymo įstatymas, kuris kurio gyvendinamas yra kontroliuojamas Prancūzijos duomenų apsaugos administracijos vadinamosios CNIL. Ir, kaip nustatyta, CNIL atliko tikrinimą ir įgy, paskelbė preliminarę ataskaitą visuomeniai praėjusią savaitę. Jūs tos e, asmenų apsaugos komisijos ataskaitos rezultatus turbūt matėte. Aš tik galiu pridurti, kad spauda ne visuomet skelbia visą reikalingą informaciją. Duomenų apsaugos komisija labai aiškiai pareiškė, kad Galbūt nėra etninių elementų duomenų bazėje, bet yra tokių duomenų bazių, kurios nebuvo uh, autorizuotos, patvirtintos uh, administracijos. Dėl to, kaip yra laikomas ES įstatymų. Galiu pasakyti, kad suteikto informacija rodo, kad duomenų apsaugos direktyva yra taikoma. Galbūt e, tai pasakytina tik dėl imigracijonės pusės. Dėl imigracijos yra taikomos tam tikros garantijos ir saugikliai. Mes e, šią duomenų dalį įvardėjame kaip jautriuosius duomenis. Jautrus duomenys gali būti apdorojami tik išskirtiniais atvejais, kurie itin rūpi visuomeniai. Taip pat tai turi būti daroma pritaikant reikalingus saugiklius. Reikalingus saugiklius turi numatyti atitinkama valstybė. Jeigu duomenų apdorojimas yra vykdomas ne pagal duomenų apsaugos direktyvą, tada yra taikomas 2008 menų pagrindų reglamentas dėl duomenų apsaugos policijos ir teismų uh, nagrinėjimuose e, kriminaliniuose bylose. Yra ta, e, ir, ir tada mums iškyla problema, nes ši pagrindų direktyva šis yra taikoma tik nuo šių metų e, lapkričio 27 dienos. Taigi pagal šį dokumentą Europos komisijos įgaliojimai yra riboti. Aš Atsakysiu labai konkrečius klausimus, kurie buvo pateikti greta Prancūzijos. Ar yra kitų valstybių narių, kuriuose mes galėtume patvirtinti, kad egzistuoja etninio e, rasinių e, pagrindų pagristų duomenų bazių? Pagal duomenų apsaugos direktyvą tokių jautrių duomenų tvarkymas – yra leidžiamas tik išskirtiniais atvejais. Apie tai turi būti pranešta nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms. Prancūzijoje tai yra tas vadinamasis CNIL. Ir tai turi būti priimtina e, visuomenės interesams Apie tai turi būti pranešta komisijai. Kai apie tai pranešama komisijai, nacionalinė duomenų apsaugos institucija ir Europos komisija gali įvertinti, ar taikomos priemonės tenkina duomenų apsaugos taisyklės. Ir čia mes matome rezultatą. CNIL atliko preliminarią analizę, kuri aiškiai rodo, kad tokių leidimų net nebuvo paprašyta. Taigi, Dabar atlikim teisinį darbą Prancūzijoje ir tegu tai daro teismų institucijos, kurioms, kurios yra atsakingos, kurios yra kompetitingos atlikti tokį darbą. O ką galėtume pasakyti apie Niderlandus? Buvo keletas duomenų bazių E, kuriuose, pagal kurias buvo numatytas jautrių duomenų tvarkymas. Niderlandai Europos komisija apie tai informavo 2005 ir 2006 metais. Kontroversiškiausia duomenų bazė buvo susijusi su Karibų salų kilmės jaunuolių nusikaltama veikla. Nuo to laiko ši duomenų bazė jau sunaikinta. Neseniai viena Niderlandų savivaldybė ketino sukurti etninę bazę, tačiau ji savo planus atmetė, sureagavusi į Niderlandų duomenų apsaugos administracijos reikalavimą. Tai tik patvirtina, kad direktyvoje numatyta sistema, kai nacionalinė duomenų apsaugos institucija yra atsakinga už duomenų bazės egzistavimą, pasiteisina. Tarp kitko galiu pasakyti parlamentui, kad aš dabar rengiu duomenų apsaugos direktyvos reformą, norėdama sustiprinti galim, nepriklu, nacionalinių duomenų apsaugos institucijų nepriklausomybę ir galimybės įsikišti pagal Europos juridinę bazę. Taigi, tiek kol kas galiu pasakyti. Aš žinau, kad turiu sutrumpinti savo pasisakymą, nes po 12 valandos vertimo nebebus. Grazie komisario, ehm, diamo la parola. Dėkuoju komisariai. Toliau pasisakys frakcijų atstovai. Komisarė, aš jūsų nenutraukiau, kadangi jūs kalbėjote, kad ir ilgai, bet labai svarbių klausimų, bet e, parlamento narių atžvilgių tokios tolerancijos ne, nebus, nes negalime užtęsti penelik ilgai po vidurnakščio. Dabar ponė Matijų EPP vardu prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Kolegos, ponė Redink, labai džiugu išgirsti buvo iš jūsų naujieną, kad kolegija komisarų nenori e, kelti bylos Prancūzijai. Bet Teisės reikalų komitete buvo kalbama apie tai, kad Prancūzija suteikė jums visą informaciją apie praeitus metus, taip pat pateikta lentelė dėl direktyvos perkelimo. Dabar jūs neatsakėte vis tik tai į mano klausimą. Dėl mens. Man atrodo, kad lengva pakeisti, labai įrodyti tam tikrus dalykus. E, ministras pirmininkas jums paaiškino apie KNIL. E, nacionalinė žandarmerija man taip pat pateikė atsakymą. Jūs ginate komisarė žmogaus teisės, bet e, ne tik mažumos teisės, reikia ginti visų žmonių teisės, taip pat ir Prancūzijoje. E, iš tikrųjų, mens ne, neegzistavo toks dalykas kaip mens. E, buvo vartojami įvairūs žodžiai manušai, čigonai, bet Tai nesusiję visiškai su nacionalinė žandarmerija. Vienintelis priekaištas jai yra toks, kad nebuvo pranešta apie tam tikras informacinės duomenų bazės. Aš vienintelė kalbėtoja EPP vardu, taigi kalbu frakcijos vardu, tuoj baigsiu. duomenų bazėse kaupiami duomenys apie asmenys, kurie neturi nuolatinės e, gyvenamosios vietos, tai nesusiję su etniniu pagrindu. Prašome pripažinti tuos dalykus. Tai yra tiesa ir jūs turite, ponė Reding, pripažinti tai. Turite atsisakyti savo įtarimų Prancūzijos vyriausybės atžvilgių. Tai yra blogis, ne visai neteisingas požiūris. Dėkuoju dabar ponė Gijom socialistų vardu. Gerbiami kolegos, komisarė. Skirstimas žmonių pagal etninės grupės atrodo nieko naujo, bet daug kalbama apie kovos terorizmu, su neteisėta imigracija Ir dabar pradedame kalbėti apie duomenų bazių egzistavimą, kuriuose kaupami duomenys apie Romų kilmės gyventojus. Komisija turėtų atlikti tyrimą, dėl to ir yra tokių duomenų bazių ir taip pat pasižiūrėti, ar taikomas nediskriminavimo principas. Komisarė, aš netaip džiugiai nusiteikus Prancūzijos e, atsakymų atžvilgių. Nežinau, kodėl jūs e, sakėte tai, ką sakėte. Sakėte, kad Prancūzija atsiuntė kalendorių, pagal kurį ketina įgyvendinti direktyvą, bet reikia aiškiai kalbėti, arba Prancūzija e, prisima įsipareigojimus, ar pasakykite taip pat, ar Prancūzija pateikė jums išsamų atsakymą ir papasakojate apie jo detalės. Jūs žinote, kad Prancūzija įgyvendina penktojo imigracijos kodekso reformą. Tai yra susijęs su kitomis priemonėmis, bet e, reikia iš tikrųjų išsiaiškinti, ar Prancūzija pateikė jums visą informaciją. Komisija dėl diskriminavimo dalykų neturėtų atsitraukti. Ji neturėtų galvoti apie draugišką susitarimą su Prancūzija. To nepakanka. Ačiū. Ačiū liberalų frakcijos vardu, ponia Glys, praktiminė. Ačiū, ponia pirmininkė, nors ir labai vėlų, tačiau šios diskusijos vyksta gan jausmingai. Komisijos narė išsakė labai aiškę poziciją, tačiau šį rytą um, viename naujame Prancūzijos interneto puslapyje aš radau informacijos apie tai, kad tikrai yra tokių um, duomenų bazių, kuriuose yra nurodytas netgi automobilio valstybinis numeris, um, aišku, taip pat Romų vardai pavardės. O Prancūzija tarsi nenori nieko žinoti apie tokių duomenų bazių egzistavimą. Panašu, kad tokios duomenų bazės tiek Prancūzijoje, tiek kitose valstybėse narėse egzistuoja. Pone komisijos narė, mes žinome, kad jūs tikrai esate ryštinga ir noriu paklausti, kokiu priemonių jūs imsitės, kiek dar įrodymų jums reikia, kad jūs sureaguotumėte kad pagaliau pripažintumėte, kad esama pažeidimo. Prancūzija taip pat turi laikytis ES teisės aktų. Tai yra mūsų europietiškosios demokratijos pagrindas. Tas aplinkraštis dabar jau yra panaikintas ir mes šiandien su didžiausiu susidomėjimu klausėmės jūsų pozicijos. Labai džiugu, kad Prancūzija sureagavo. E, džiugu, kad Prancūzija keis savo nacionalinės teisės aktus taip, kad būtų galima perkelti 2004 metų direktyvą į valstybės teisę. Mums e, būtina patikrinti Prancūzijos pateiktus dokumentus, nes e, Išklausę jūsų pareiškimą šiandien per piet, e, susidarėme tokią įspūdį, kad jūs galbūt e, nuleidote rankas. Manau, kad turime imtis konkrečių žingsnių, kad būtų laikomas ES teisės aktų, taip užtikrinant demokratiją. Verdėliu. Ačiū labai žaliųjų frakcijos vardu, ponia, ponas Romeva ir Juida. Ačiū labai, ponia komisijos narė. Jūs e, pasakėte, kad e, gana yra gana. Ir daug žmonių tiek čia salėje, tiek e, gatvėse jums plojo. Tačiau yra žmonių, kurie vis dar tiki, kad tą europietišką jį projektą galime įgyvendinti. Mes kalbame apie pagrindinės žmogaus teisės. Ir tai buvo tas šūkis, kurį mes visada pabrėždavome. Dabar mes e, tarsi nesupratome, kodėl nebuvo imtasi žingsnių prieš Prancūziją, kuri pažeidžia nediskriminavimo principą ir riboja libo, ri, judėjimo laisvę. Todėl dabar mes esame kiek sumišę išklausę jūsų žodžius, sumišę tiek mes, tiek visi, kurie tikėjosi, kad jūs imsitės ryštingų žingsnių. Kita vertus, mes pasitikime Prancūzijos vyriausybę. Tiesa, turime kai kurios dalykus patikrinti. Buvo kalbėta, kad direktyvos e, perkelimo atveju reikės e, labai atidžiai stebėti, ar tos nesėsliosios etninės mažumos nėra diskriminuojamos, ar joms suteikiama pakankamai judėjimo laisvės. Noriu paprašyti jūsų, kad jūs užpildytumėte tos mūsų lūkesčius, kurių mes turime. Ačiū labai. Guo e frakcijos vardu, ponas Tavarėš, pusantros minutės. Pone komisijos narė, šie debatai susiję su demokratija, su nediskriminavimo principu. Valstybės e, narės e, turi veikti. Tačiau mes kalbame ne tik apie tai, mes kalbame ir apie tai, ar ES yra pasirengusi užtikrinti, kad atitinkami ES teisės aktai būtų įgyvendinami. Kalbant apie pasitikėjimą, mes sulaukėme labai aiškių atsakymų. Tuo tarpu yra tokių valstybių narių, yra Prancūzija, pavyzdžiui, kuri tą pasitikėjimą pažeidė, jo nepateisino. Kaip galima sakyti, kad nėra jokių duomenų bazių, jei jos yra viešinamos net internete? Čia yra pateikiama visa kilmės informacija apie Romus, yra pateikiama informacija, iš kur jie yra atvykę, iš Belgrado ar iš kur nors kitur. Mums reikia aiškių atsakymų. Pane komisijos narė kalbėjo apie istorinį momentą, tačiau man iškilo daug abejonių nes ir žurnalistai daug ko abejoja. Aš dalyvavau uh, Libe komiteto posėdėje, čia dalyvavo ir žiniasklaidos atstovai ir um, vieni teigia, kad komisijos narė um, pradės pažeidimų procedūrą Prancūzijai, kiti sakė, kad nepradės ir jūsų žodžiai buvo nepakankamai aiškus. Uh, na, tikrai mes esame pasimetę. turime kalbėti labai aiškiai, nes priešingų atveju šio atveju niekas nepasimokys, nes komisija veikia neryštingai. Ponas Bargecijo, ne, jo nėra, tuomet kiti pasisakymai. Ponia Gönč, pusantros minutės. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Azt látjuk... Dėkuoju, ponia pirmininkė, kad suteikėte man žodį. krize pakenkė mūsų saugumo jausmui Europoje. Galbūt todėl ir pamatėme tokius dalykus kaip populizmas. Taip pat matome, kad atsirado atpirkimo ožių ieškojimo tendencija, atsiranda ryšys tarp mažumų, migrantų, nusikalstamumo, bent jau taip sakoma. Prancūzija pradėjo išsintinėti Romus Tai nėra pateisinama, daug žmonių jau taip sakė, neteisinga yra rinkti duomenys pagal etninę kilmę, nei Prancūzijoje nepriimtina tai, nei kur nors kitur Europos Sąjungoje. Tikimės, kad komisija veiks kaip sutarčių sergėtoje, kaip hartijos sergėtoje. Labai svarbu, kad būtų pradėta byla prieš atitinkamą šalį. Aišku, reikia išlaikyti viešąją tvarką, bet. E, policija turi imtis veiksmų ir prižiūrėti tvarką. Mes negalime gal, kurti pagrindo diskriminacijai. Daug žmonių Europoje gyvena skurdžiai ir, kaip žinia, tie žmonės dažnai kenčia nuo diskriminacijos. Mes turime kovoti su skurdu, ypač galvojant apie strategiją Europą 2020. Atrodo vis tik tai, kad mes dabar kovojame su vargingai gyvenančiais žmonėmis, o ne su skurdu, bet tai yra nepriimtina. Dėkoju. Toliau ponia Grėsi. Pone Reding, šiandieną jūs gana entuziastiškai mums pasakojate apie tai, kad Prancūzija e, rodo, e, jos pavyzdys, kad ES veikia labai gerai, pirmiausia, teisės aktų. Uh, gyvendimo srityje dabar laukiama konkrečių rezultatų dėl Europos vertybių. Aš dabar turiu rankose e, Europos pagrindinių teisų hartiją ir noriu pasakyti, kad nesu taip entuziastingai nusteikus kaip jūs. Kokiu jums dar reikia įrodymų kaip komisijai, kad imtumėtės žingsnių, kad suprastumėte, kad egzistuoja diskriminacija, kad žmonės išsiunčiami iš E, šios šalies ir iš kitų šalių. Ir komisija nesėmė tolesnių veiksmų, siekdama integruoti Romus. Aš kalbu apie struktūrinius fondus. E, priemonės, kurios dabar buvo pritaikytos, yra stručio politika ir galbūt komisija veikia pati prieš save. Taip darydama. Dėkuoju dabar, ponia Veržė, pusantros minutės. Labai ačiū. Komisarė Reding, aš esu šį vakar taip pat nusivylusi. Daug žmonių labai atidžiai klausė jūsų ankstesnių pareiškimų ir jūs rėmė. Mes supratome, kad procedūra susijusi su judėjimo laisvė lyg ir bus įgyvendinta, bet kalbame dabar apie diskriminavimą. Jūs ieškote įrodymų ir prašote, kad prancūzijos valdžia jums pateiktų įrodymus. Jūs vis e, prašote prancūzijos e, atsakyti tam tikrus klausimus, bet e, su didelė pagarba turiu jums pasakyti, kad man kyla klausimas, juk jūs iš mūsų juokėtės Praeitą savaitgalį susitikau su asociacijomis, kurios dirba su Romais. Jau daug metų užsimu šiuo klausimu ir turiu pasakyti, kad buvau pritrenkta. Aš pasibaisėjau tuo, ką išgirdau apie Romų padėtį. Romai bijosi, Prancūzijoje jie nekalba, jie bijo išeiti iš savo stovyklų, taborų, vaikai neina į mokyklą, jie E, bijo kreiptis į medikus, būtent tokius dalykus aš išgirdėjau. Tokia yra šiandien reali Romų padėtis. Mens duomenų bazė. Neužsiciklinkime ties ją. Žandarmerija pasakė, kad panaikins ją. Tačiau paskaitykite, ką pasakė Nacionalinė duomenų apsaugos komisija ir pamatysite, komisarė, kad etninė kilmė konkrečiai minima patikrinimuose, kuriuos atliko nacionalinė duomenų apsaugos komisija. Paklauskite jų informacijos. Tai yra atsakinga institucija. Kalbėtoja nutraukiama. Labai atsiprašau, sako pirmininkė. Turime e, suteikti žodį visiems. Toliau pasisakys ponas Lopes Aguilar. Labai ačiū, pirmininkė. Komisarė. Rugsėjo 9 dieną parlamentas patvirtino rezoliuciją Po to vyko labai naudinga diskusija. Parlamentas atliko savo vaidmenį. Vi... Išklausime jūsų deklaracijų, paaiškinimų šiandieną ir viskas dėje susiveda į nusivylimą. Diskusija ne apie Prancūziją iš tikrųjų, bet apie principus, kuris grindžiama Europa, kalbame apie judėjimo laisvę, ne tik kapitalo ir prekių laisvą judėjimą, bet ir piliečių be diskriminavimo, be etninio diskriminavimo. Reikia uh, patikrinti, ar yra tos duomenų bazės. Tai komisija iš tikrųjų ir turi būti atsakinga už tokius patikrinimus. Parlamentas turi atidžiai sekti, ar kažkas nebando populistiškai reikštis, nebando ieškoti atpirkimo ožių spręsdami problemas. Turime atsispirti tokiai pagundai, turime siekti integruoti marginalizuotus žmonės, pirmiausia, Romus. Turime surenkti konferenciją apie Romų integravimą ir parlamentas turėtų uh, pasakyti, kad darbas dar nebaigtas, jis tik prasidėjo. Dar daug ką reikia padaryti, ypač Prancūzijoje. Man atrodo, kad labai svarbu imtis priemonių prieš Prancūziją. Dėkuoju. Ponas Enčiu, vienai minutiai. Dėkuoju. Pone pirmininkė, visi žinome, kad šie metai yra kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metai. Tačiau bijau, kad mes šiais metais pralaimėjome mūšį šioje srityje. Turime pagrindinių teisų hartį Europos Sąjungoje. Tačiau situacija negerėja. Toli gražu. Išgyvename krizę ir dėl to matome, kad reiškėsi diskriminacija, kurią kartais paremia vyriausybės. Pavyzdžiui, prieš Romų bendruomenės. Manau svarbu, kad komisija užtikrins, jog bus laikomasi pagrindinių teisų ES, tad jos bus apgintos. Jūs jas turite apsaugoti. Buvo ir kitų diskriminacijos atvejų valstybėse narėse Visi, su visais jais turi būti kovojama. Komisija turi atlikti tyrimus ir valdžia nacionalinė jos neturi spausti. Labai ačiū, dabar spontaniški pasisakymai. Ponas Sogor, vienai minutė. Alapú diszkriminációt egyértelműen tiltja az európai és a nemzetközi jog. Aš e, kalbu čia apie tai, kas yra draudžiama e, tarptautinėje ir Europos teisėje. Tačiau dėje tokių įtarimų diskriminavimų vis dar randame. Aš nekalbėčiau apie konkrečius pastarojo meto diskriminavimo incidentus. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, vieną teisės aktą, dėl kurio viena bendruomenė tapo diskriminacijos auka. Slovakijoje yra priimtas įstatymas, kuris pozityviai pakeitė kalbos įstatymą. Tačiau vis tik ten dar yra minimos baudos tiems piliečiams, kurie nevartoja slovakų kalbos. Dėl to tie žmonės jaučiasi labai nesaugus. Europos tarybos Venecijos komisija priėmė nuomonę dėl šio teisės akto ir joje sakoma, kad šis įstatymas netitinka Europos vietos e, e, bendruomenių kalbų hartijos reikalavimų. Aš norėčiau paprašyti Europos komisijos, kad ji informuotų Europos parlamentą apie bet kokius tokius incidentus, kuriais diskriminuojama. Diskriminuojami žmonės Europoje. Mes turim glaudžiai bendradarbiauti ir kažką padaryti. Grazie, Leonore. Ačiū. Pone Benesku, vieną minutę. Gerbiama komisijos narė. Prieš vieną mėnesį Europos parlamentas išreiškė savo nuogastavimą dėl Romų iškeldinimo iš Prancūzijos. Europos parlamentas dar 2007 mm, metais pritarė Romų įtraukties strategijai, tačiau nuo tų metų patenkinamo rezultato taip ir nesulaukėme. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijos apie mens nesėsliųjų etninių mažumų domenų bazę, e, turime pasvarstyti, kodėl pažeidžiamos žmogaus teisės. Manau, kad komisija turėtų pradėti pažeidimo procedūrą ir siekti, kad nevyktų diskriminavimas dėl etinės ar rasinės kilmės. Penktadienį Prancūzija pateikė savo atsakymus ir ji turi imtis kitų e, socialinės įtraukties priemonių. Pone Lunačiuk, vieną minutę. Pone komisijos narė, pone pirmininkė, šie debatai parodo, koks svarbus e, buvo rugsėjo 7-osios Europos parlamento sprendimas, kuriame buvo pabrėžiama, kad Prancūzija pažeidžia žmogaus teisės ir nediskriminavimo principą iškeldindama Romus. Pane komisijos narė, jūs išvardinote tai, ką jūs likščiau padarėte ir ką mes visat rėmėme. Na, o dabar jūs, mano supratimu, žengėte žingsnį atgal. Pažeidimo procedūra turi būti pradedama, kai yra nustatomas diskriminavimo susijusio su rasinė ir etinė kilme atvejais, nes toks atvejis ir buvo, nebuvo pažeidžiama asmenų laisvo judėjimo teisė, buvo diskriminuojama dėl rasinės ir etinės kilmės. Ďakujem za slovo. Bezpečnostné zložky si ako prirodzenú súčasť. Dėkuoju, ponas Paška. Kartais saugumo tarnybos, kurie duomenų bazės e, renka duomenys apie žmonės e, užsimančius nusikalstamą veiklą. Ir prieiga prie tokių duomenų bazių suteikime tik įgaliotiems e, pareigūnams, kovojant su nusikalstamumu. Manau, kad Prancūzijoje e, tarnybos e, renka tik tai tokius duomenis, kurie e, reikalingi jų funkcijoms atlikti, o etninės kilmės dalykai neturi būti įtraukiami. Mes turime užtikrinti, kad tokie reikalavimai būtų taikomi visoje Europos Sąjungoje. Tisztelt képviselőtársaim, a Jobbik Magyarország... Gerbėmieji kolegos. E, Jobik dar 2006 metais kalbėjo apie e, tokias E, duomenų bazės, kuriuose neturėtų būti naudojama nepriklausomybė. Ir mes savo pozicijos toliau laikomės. Liberalų partija e, mus išvadino ekstremistų partija, dar praėjo ketveri metai ir mes matome, kad Prancūzijoje Romai yra ištremiami, ten irgi sudaromi sąrašai. O mes kalbame apie tarptautinį saugumą, kalbame apie riziką Pagalvokime apie kitas valstybės, kur egzistuoja panašios duomenų bazės, kuriuose rašoma, kad, pažiūrėjau, žmogus yra Romas. Norėčiau sureaguoti į vieną pasisakiusiųjų, kiek prisimenu ponė iš Slovakijos, kurie konkrečiai apie tai kalbėjo, norėčiau atsakyti ponė jūsų komentarus. Jūs kalbėjote apie tai, kad nereikėtų rinkti duomenų dėl Romų Tačiau kaip Slovakų politikė jūs iš esmės pasisakote už rasistinį teisės aktą dėl gimtųjų kalbų. Grazie, la parola al komis... Ačiū. Dabar kreipiuosi į komisijos narį Reding. Norėčiau paprašyti jūsų, ponė komisarė, kalbėti kuo trumpiau. First. The, tai, um... Pone pirmininkė, pirmiausia, Prancūzijos atvejis dar nepamirštas ir iškeltoji byla jam neapleista, tik atidėta, nes mes lauksime, kol įstatymas bus įgyvenintas praktiškai. Mes negalime e, priimti sprendimų tik e, turėdami teisinius pasiūlymus. Pasiūlymai yra geri, tačiau jie turi būti įgyvendinti. Todėl mes kol kas bylą paliekame atvirą. Antras dalykas - dėl etninių domenų bazių. Prancūzijos nepriklausoma domenų apsaugos institucija CNIL atlieka savo tikrinimus, vadovaudomasi Prancūzijos įstatymais. Šiuo atveju e, jie tenkina ir ES direktyvas. Todėl mes turime pasikliauti nepriklausomas nacionalinės apsaugos, apsaugos institucijos išvadomis. Nes būtent ta institucija pagal Europos įstatymus yra atsakinga už analizės vykdymą. Kiek aš žinau, Prancūzijos nepriklausoma duomenų apsaugos institucija pademonstravo, kad sugeba tą daryti. Pasakiusi visą tai, aš norėčiau sugrįžti prie situacijos bendro vaizdo esmės. Greta Prancūzijos Europoje dar gyvena 10 milijonų Romų. Tai yra didžiausia mažuma Europoje. Aš esu iš valstybės, kurioje yra 500 tūkstančių piliečių. Romų yra 10 mil... tūkstančių. Nedaug, bet vis tik turime. E, jie gyvena didžioje dalyje mūsų valstybių narių, didelėme skurde. Jie turi gyvenamą būsto, švietimo, sveikatos, užimtumo problemų. Ir tos problemos dar nėra išspręstos. Aš manau, kad būtent tai yra skandalingiausia. Todėl aš tikiuosi, kad e, mūsų sujudimas nenurims Mes ir toliau imsimės priemonių, kad nebūtų diskriminacijos, nes tie mūsų veiksmai, tas sujudimas tarnauja tik vienam tikslui - valstybės narės at, turi atsibusti. Aš dar vis prisimenu tą ministrų posėdį, kuris vyko Kardoboje šių metų balandžio mėnesį, kai iš 27 valstybių narių uh, trys buvo atstovaujamos ministrų lygių. Ir praėjus vieneriems metams vėl vyksta ministrų susitikimas po to, kai jau buvo atlikta darbo grupės analizė apie tai, kokia yra Romų situacija ir kaip yra naudojami Europos fondai, kad būtų galima įvertinti, kas iš tiesų vyksta. Ir dabar mes turime naują ministrų susitikimą. E, Ir mes labai konkrečiai bandome išsiaiškinti, kaip visos valstybės narės tengiasi įgyvendinti nacionalinės strategijas Romams, atsižvelgdamos į Europos pagrindų strategiją. Ir aš tikiuosi, kad visa tai, o tai tikrai nėra labai gražu, e, tarnaus tik vienam tikslui Romai daugiau nebebus nustumti į visuomenės pakraščius. Ir kai bus e, sprendžiamos ekstremalaus skurdo problemos, Romai nebus pamiršti. Aš žinau, kad dabar mes turime galimybę tą padaryti. Jeigu to nepadarysime dabar, tai kitos Europos parlamentarų kartos turės organizuoti tokias padiskusijas, kokias mes organizavome pastarosiomis savaitėmis. To reikia vengti. Todėl imkimės veiksmų. Komisa. Ačiū gerbiamo komisijos narė. Diskusiją baigiame ir dėkoju parlamento darbuotojams ir vertėjams už kantrybę.